On the floor. Good afternoon, everybody. Um, please, can we adopt this afternoon's... Taigi, laba diena, gal galėtumėm priimti šios dienos darbo atvarkę. Noriu priminti, kad posėdis yra transliuojamas. Taigi, sveikinuosi ir su tais, kas stebi mus per ekranus. Na, o dokumentai yra taip pat prieinami tinkamame tinklalapyje. <clears throat> Porą vidinių pranešimų. Šį vakarą vyks klausimai, bus pristatyti du įdomus pranešimai ir paskiau bus balsuojama. Pasistengsiu išlaikyti mūsų darbą laiko rėmuose, tam, kad posėdis baigtųsi penktą. Mes žinome, kad penktą valandą baigsis posėdis ir dėl to pasitengsime patys baigti be penkiolikos, tam, kad galėtumėte dalyvauti klausimuose, o rytoj koordinatorių sutikimas prasidės 9.30 ir e, po koordinatorių posėdžio e, bus galimybė taip pat įvertinti komisarą Ansip e, veiklą. O po to kalbėsime, po to vyks klausimai paskirtosios komisarės ponė Žrovas. Taigi nemažai darbų laukia. Jeigu koordinatoriai sutars dėl savų reikalų pakankamai greitai, tai be abejo mums būtų labai naudinga. Viskas vyks šioje salėje. Šeši kūdų. Taigi, pirmiausiai, ar galime patvirtinti praeito posėdžio protokolą? Puiku. Taigi turime du blokus. Pirmiausiai tai yra finansinių paslaugų e, vartotojų apsaugos aspektas, karšta tema šią savaitę. Iki ketvirtos valandos nagrinėsime ją, o po to iki 15.05 mm, mes nagrinėsime antrą likusią temą – nediskriminacinę politiką. Taigi pirmiausia, iškart suteiksiu žodį mūsų pranešėjų, atsovančiam Mono ekonomikos mokyklą. E, ir po to visi, kas norėtų dar dalyvauti diskusijoje, galėsite pasisakyti. Labai ačiū, pateiksiu studijos apžvalgą. Skaidrėse bus e, tam tikro teksto, aš pamėginsiu akcentuoti svarbiausius dalykus, e, kai tik tai vaizdas dingo iš ekranų, bet, bet kuriuo atveju apžvelgsiu, su kuo susiduria vartotojai keliaudami per finansinių paslaugų, taip sakant, rinką, e, kaip jiem yra pristatomi produktai, kaip jie gali įsigyti produktą, kai kuriais atvejais kaip jie gali jo atsisakyti. Vartotojai finansinėse rinkose susiduria su daugybė problemų ir be ne pagrindinis dalykas yra tai, kad e, vartotojai paprastai neturi patirties, jie neperka plataus spektro įvairių produktų ir jų patirtis ribota tik tai tam tikra e, produktų grupę. Tęsiu beskaidrių kol kas. Taigi dažnai e, e, rinkos iš tikrųjų žlunga ir e, čia vartotojai sudarė su rizika. Na, <clears throat> vienas iš dalykų, vienas iš e, e, buvusios, e, buvusios finansų krizės e, priežasčių buvo tai, kad buvo piknaudžiaujama e, nekilnojamo turto aktyvais. Ir dėl to reikėtų pirmiausiai apžvelgti finansų paslaugas ir produktus, kurie yra arba potencialiai gali būti kenksmingi vartotojams, o taip pat vienai bendrai rinkai, arba atvirkščiai, kurie gali būti naudingi tiek rinkai, tiek vartotojams. Uh, Ir tada reikėtų padaryti keletą e, išvadų ir pateikti visą grupę rekomendacijų. Informacija pateikta šioje ataskaitoje e, grindžiama plačiomis konsultacijomis su įvairiais suinteresuotis asmenimis ir grupėmis, įskaitant vartotojų asociacijas, ombudsmeną, skolintojų asociacijas ir daugelį kitų panašių organizacijų. E, na ir taip pat rėmės įvairiausiam jau paskelbtom ataskaitom iš įvairių sričių. Jeigu kalbėsime apie finansinės paslaugas ir produktus, kurie gali padaryti žalos vartotojams ir mažoms vidutinėms įmonėms, pirmiausia, reikėtų apsibriežti, apie ką kalbame. Kalbame apie produktus bei paslaugas, kurie, jeigu kažkas pasisuka blogai, gali labai rimtai pakenkti finansinės e, sveikatos būkliai, tiek vartotojų, tiek mažų įmonių, ir tokiu būdu e, jie tampa finansiškai pažeidžiami. Uh, E, dažnai e, tokiems vartotojams parduodami produktai, kurių rizikos laipsnis yra nepamatuotai aukštas. E, kodėl apie tai reikia kalbėti? To, kad vartotojai na, kartais tiesiog neįvertina rizikos ir suviliotais produktais, kai kada jos suvilioja didelės palūkanos, kai kuriais atvejais, kai kalbame, pažiūrėjau, apie brangius kreditus, tai tiesiog vartotojai gali patekti savočius pastus. Per mūsų apžalgą mes pamėginome įvertinti e, tuos produktus, kurie e, gali padaryti tokios didžiulės žalos vartotojams. Visų pirma, kalbame apie įvairiausius nekilnojamo turto e, paketus, akcijų paketus, nekilnojamo turto paskolas, būsto paskolas. Galima panagrinėti įvairių pavyzdžių. Pavyzdžiui, Vengrijos pavyzdys rodo, kad e, ten labai didžiulis procentas tokių paskolų yra išduodama užsienio valiuta, šveicarijos frankais arba kai kuriam kitom valiutom. Ir e, kai valiutos sviruoja, e, paaiškėjo, kad e, e, pavyzdžiui, keičiant banko kursui krito Vengrijos valiuta e, 33 procentais. Da, panašių dalykų galima pastebėti ir kalbant apie tam tikrus pensijų fondus ir kai kurios kitus investicinius produktus. Pavyzdžiui, žmogus, kuris investavo į pensijų fondus, tarkim, 45 metų laikotarpį, e, įprastinis laikotarpis Junktinėje karalystėje, ir e, buvo pasirinktas, sakysim, 1,5 procentų e, palūkanų e, rodiklis. E, tai per visą tą kaupimo laikotarpį praktiškai sukauptas pensijų fondas yra 33 procentais mažesnis dėl e, labai nedėlio sviravimo e, palūkanų normos rinkoje. Taigi poveikis kartais gali būti labai, iš tikrųjų, labai neigiamas e, ir be abejo tas pats poveikis gali suspindėti neigiamai ir e, vienoje bendroje rinkoje. Todėl mes pamėginome apžvelgti įvairiausius produktus ir paslaugus, kurie gali paveikti bendrą rinką Na, e, visų pirma, nagrinėjame e, tarp valstybinio pasirinkimo galimybės įvairiausių paslaugų. Anksčiau ta problema nebuvo iškilusi, praktiškai buvo galim padaryti išvadą, kad 94 e, procentai e, žmonių apskaitai neįsigydavo jokių, produ, jokių finansinių produktų užsienyje ir tik tai 11 procentų iš tų 94 apskaitai prileido minti, kad galėtų kada nors na, e, domėtis kitos šalies finansiniam paslaugom ar produktais. Bet kuriuo atveju, kai kurie iš produktų ir paslaugų iš tikrųjų gali labai stipriai paveikti bendrą vieną rinką Ir e, jeigu tas poveikis būtų labai didelis, kai gali paveikti iš tiesų valstybių ekonomiką, pakirsti jų stabilumą ir taip pat jeigu didžiulė vartotojų masė bus paveikta, tai gali staiga turėti įtakos ir kitiem procesam, pavyzdžiui, tarp valstybiniam e, jau nefinansinių paslaugų ir prekių įsigijimui. E, Ir nors e, atskirų individualių vartotojų e, indėliai kartais e, nėra tokie dideli, tokie ženklus, tačiau kadangi šių vartotojų masė yra didelė, tai gali turėti didžiulės įtakos taip pat ir kitoms rinkoms, kitų prekių bei paslaugų rinkoms. Na ir mes mėginame įvertinti kai kuriuos e, produktus atsižvelgdami į riziką, į e, kai kurių kitų e, e, e, charakteristikų ypatumus. Ir pirmiausia, be abejo, vėlgi kalbame apie būsto paskolas. E, kadangi dabar e, viso palūkana jau gali e, iš tikrųjų padaryti įtaką tarp valstybinių mastų, mes stebėjome tokius reiškinius jungtinėse valstybėse ir kai kuriuose kitose. Toliau e, mokėjimo apsaugos draudimas. Dar viena grupė produktų, kurie irgi gali turėti didžiulės įtakos jungtinėje karalystėje, tai yra labai rimta tema ir vėliausių vertinimų. Daugiau mažiau 28,8 milijardų sterlingų. E, buvo parduoti netinkamai e, vartotojams. Tai sudaro maždaug 1,4 procentus viso Junkinės karalystės BVP. Ir tas kiekis yra toks didelis, kad kada buvo pradėta mokėti kompensacijas, tai e, staiga atsirado e, didžiulė paskata automobilių rinkoje, kadangi žmonės netikėtai gaudavo, pavyzdžiui, 3000 svarų ar panašias sumas, kurių visai neplanavo savo išlaidose. Taigi, iš tikrųjų, įtaka gali būti visai rimta. Ir nors mėnesinės išmokos buvo nedidelės, tačiau e, bendroji kaupiamoji suma buvo didelė. Kitas dalykas yra tokių finansinių paslaugų ir produktų, kurie labai naudingi vartotojams. Ir čia skaidriai jūs matote kai kuriuos. Mes bandėme uh, išskirti tuos, kurie yra pritaikyti vartotojo atskiriems poreikiams, kuriuos yra paprasta suvokti ir vartoti, kurių sąlygos yra pakankamai lankščios ir todėl sutarčių pasirašymas nekelia didesnės problemos. Ir tokiais atvejais įmanoma, pavyzdžiui, sumažinti išlaidas arba kainą, konsoliduojant, sakykime, paskolas. Taigi yra e, specialūs, e, specialiai pritaikyti produktai, kurie yra naudojami pensinėje sistemoje, kurie taikomi pagrindiniams bankų sąskaitoms, yra specialios pavyzdžiui sąskaitos Vokietijoje. Ir dar vienas dalykas, tai e, į šią grupę reiktų įtraukti tas priemonės, kurios skatina tarp valstybinius sandurius. Tai naudinga bendrai rinkai ir bendroje rinkoje yra nemažai tokių produktų, kurie skatina tarp valstybinius sandorius, skatina tarp valstybinį judumą ir todėl iškyla ypač bankų sąskaitos svarba. Tai, nes anksčiau bankų sąskaitos e, turėjimo vieta ir buvo ta pagrindinė kliūtis, kurie trukdė judumui. Tarp valstybiniai sandoriai iš tiesų padeda vartotojui pirkti prekes kitoje šalyje negu toje, kurioje gyvena. Bet jeigu pasižiūrėsime į būsto paskalos direktyvą, tai ir vartotojų vartojimo kreditų direktyvą, tai šiuo atveju tarp valstybinė prekyba, tarp valstybiniai e, įsigijimai yra labai svarbus. Taigi, kokias galime padaryti pagrindinės išvadas? Jeigu mes pagalvosime apie vieną svarbiausių kilusios finansinės krizės problemų. Tai yra netinkamas būsto paskolų suteikimas ypač e, kai sąlygos siūlomos netinkamos. Ir būtent būsto paskola vaidina vieną svarbiausių vaidmenų užtikrinant finansinį stabilumą. Kodėl? Todėl, kad kredito gražinimo laikotarpis yra pakankamai ilgas ir reikia užtikrinti, jog jis bus gražinamas. Reikia nepamiršti, kad, kad kai kurie finansiniai produktai, kurie apibriežti kaip um, žalingi, gali būti ir naudingi, nes bet kuriuo atveju um, yra visada dvi reikalo pusės. Viena problema yra ta, kad žmonių finansinis raštingumas tiek ES, tiek jungtinėse valstijose yra labai e, menkas ir tai vienas iš e, problemų atsiradimo šaltinių. Buvo imtas iniciatyvų šviesti vartotojus, tai padėjo pagerinti finansinio raštingumo padėtį, bet apskritai tai finansinis raštingumas yra labai prastas. Jeigu mes pagalvosime, kas vyko per praėjusį dešimtmetį, tai jo metu finansinių produktų rinka liberalizuota buvo dar labiau, tačiau patys produktai tapo labai sudėtingi. Kita vertus, vartotojai žinių požiūrių tikrai yra nepasirengę uh, pirkti ar parduoti tokius produktus. Kodėl finansinis raštingumas yra labai svarbus, bet nepakankamas? Todėl, kad reikalinga užtikrinti ir kitus aspektus. Bet finansinio raštingumo pagrindų mes rėmėmės formuodami savo pasiūlymus. Ir pirmiausiai, vienas iš svarbių dalykų mūsų galva būtų sumažinti informacijos kiekio ir turinio skirtumus, kurie egzistuoja iš vienos pusės finansinių paslaugų tiekėjų rinkoje, iš kitos pusės vartotojų rinkoje. Nes e, dar šioje srityje reikia išskirti tarpinę kategoriją, tai yra tie finansinių paslaugų ir prekių ir produktų pardavėjai, kurie tai daro ne nuolatos. Tačiau žinių nepakanka. Taigi reikalinga galvoti apie tai, kad daugelis žmonių nesupranta, kuo skiriasi, kuo skiriasi palūkanų norma, pavyzdžiui, nuo metinė, nuo bendros kredito kainos metinės normos. Todėl vartotojams reikalinga pateikti tam tikrą standartinę informaciją ir informacijos apie bazinius rodiklius, kad jie galėtų geriau įvertinti geriausią įmanomą variantą. Būsto paskolos direktyvoje jau numatyta teikti tam tikrą konsultacinę paramą ypač aiškinant, pavyzdžiui, kaip gali nuvertėti turto vertė ir tada koks santykis atsiranda tarp turto vertės ir paskolos. Dar vienas dalykas, kad Daugelis finansinių produktų yra pakankamai sudėtingi ir dėl tos priežasties vartotojai jų neperka. Bet labai svarbu išaiškinti, kokie tai yra produktai, bet tas aiškinimas neturi remtis kažkokiais iš ankstinio nusistatymo stereotipais. Kita rekomendacija. Rekomenduojama, kad kad e, vartotojams reikia pateikti daugiau galimybių valdyti finansinius e, produktus. Taip nemažai padaryta, tačiau anaip tol ne viskas. Ir vienas svarbus dalykas, kad valstybėse narėse yra labai daug įvairiausių švietėjiško pobūdžio programų įgyvendita, tačiau tai jos niekaip nesisėja tarpusavyje, jeigu mes pagalvosime apie visą ES ir todėl praktiškai ne visos pasiteisina. Todėl reikalinga pateikti palyg... tokią informaciją, kurią kurią būtų galima palyginti. Dar vienas dalykas, kad finansų rinkoje yra labai daug atvirų neįspręstų problemų. Ir vienas iš dalykų tai, kad reikia e, stiprinti vartotojų apsaugą, pirmiausiai įmantis ex ante priemonių. Reguliavimas turėtų daug rimčiau analizuoti E, rinką, atliekant e, atskirų sektorių tyrimus, atliekant palyginamąją analizę, nes labai daugeliu atveju reguliuotojai atsibunda tada, kai jau kyla visa problemų virtinė, tai yra ekspost, o reikėtų faktiškai analizuoti rinką iš anksto, kad būtų galima išvengti problemų, todėl reikia imti, būti aktyvesniems, užtikrinant vartotojų apsaugą finansų rinkose. Be to galima būtų galvoti apie tam tikrų produktų net draudimą. Jeigu, sakysime, jų pardavimo ir vartojimo sąlygos yra nepakankamos e, finansinių rinkų priemonių direktyvose tiek pirmojoje, tiek antrojoje yra numatyti kai kurie galimi atvejai, bet kiekvienu atveju reguliuotojas turėtų im, priimti sprendimą atskirai. Mūsų galva taip pat reguliuotojai turėtų pasisakyti ir dėl nustatomų įvairaus tipo mokesčių. Problema ne tik ta, kad parduodami netinkami produktai arba netinkamomis sąlygomis jie parduodami, bet labai dažnai yra nustatomi per aukšti mokesčiai, ypač tais atvejais, kai produkto išpirkimo ar galiojimo trukmė yra labai labai ilga, į tai reikia atkreipti dėmesį. Galiausiai sankcijos, tai yra jau ex post priemonė ir aišku, jos turėtų pirmiausiai atgrasyti, bet nederėtų visą kaltę suversti finansinėms institucijoms už netinkamus pardavimus ar netinkamų produktų pasiūlymą, bet reikėtų taip pat numatyti atsakomybę už sukčiavimą parduodant finansinius produktus. Vėlgi, MIFIDO direktyvoje yra numatytos kai kurios sankcijos, bet aš manau, kad jos galėtų būti išplėstos taip, kad apimtų ir mažmeninės prekybos rinką. Galiausiai finansinės institucijos turi būti atsakingos už savo vartotojus, ypač tais atsakingos už jiems padarytą žalą. Ir aš manau, kad e, klausimas net nesvarsytinas. Ir dar keletas rekomendacijų. Kasgi nutinka, kai kyla problemos? Daugeliu atveju vartotojai negali pasinaudoti nepri, e, nepriklausomu ir saliginai pigių ginčio sprendimo mechanizmų finansų sektorija, tokių kaip pavyzdžiui būtų finansų finansinis, finansų ombudsmenas. Todėl praktiškai dažniausiai e, ginčių sprendimo procedūra net nepradedama dėl labai aukštų e, teis, aukštų išlaidų, kurias, kurios atsiranda dėl mokėjimų e, teisininkams. Ir galiausiai nėra visiškai aiškaus bankroto aiškios bankroto sistemos daugelį šalyjų taikomos fiziniams asmenims kurią būtų galima pasinaudoti tais atvejais, kai vartotojas tampa nemokus. Nes jeigu tokių dalykų nebus, tai pavyzdžiui, Ispanijoje paėmus būsto paskolą, būsto paskolos įsipareigojimų neįmanoma nurašyti, nes teisinių požiūrių tai yra neįmanoma. Ir galiausiai gali būti taip, kad ta skola išauks tiek daug, jog bus prarastas ne tik būstas, bet ir apskritai visas turtas. Ir negali tai būti, kad E, ir tokiu atveju joks vartotojas nebegalės užtikrinti savo finansinio stabilumo, savo padėti, finansinės padėties stabilumo. Taigi, ačiū, o dabar klausimai. Thank you very much, Mrs. Ačiū pirminkė. Viena iš pirmų rekomendacijų buvo, kad e, informacijos paslaugos turėtų būti paprastesnės ir aš norėčiau pasteirauti, ar e, yra numatoma kurti naujų teisės aktų, kad būtų pasiektas šis tikslas arba galbūt e, steigti kokią nors nepriklausomą įstaigą šiam tikslui gyvendinti. Galbūt išklausysime iš karto kelių klausimų, po to atsakysime. Norėčiau pastirauti, ar ką nors daugiau supratote, iš savo patirties žinote, nei yra pateikta šioje ataskaitoje. Jungtinėje karalystėje labai didelė žala buvo padaryta labiausiai nepasiturintiems visuomenės sluoksniams ir dabar atrodo ne visuomet įmamasi pakankamų e, veiksmų ir aš norėjau pasirauti, ar jūs išvelgiat čia ką nors daugiau, kalbant apie trumpalaikės e, paskolas su aukšta palūkanų norma. Ačiū pirmininkė, ačiū už jūsų ataskaitą. Norėčiau um, kelias pastabas išsakyti be abejo. Um, Skaidrumas yra vienas svarbiausių dalykų, kalbant apie mokesčius ir taip toliau, apskritai būsto paskolų e, sektoriuje dabar rinka keičiasi ir galbūt galėtumėte pateikti savo pastabų dėl to, kas e, keičiasi, galbūt e, žmonės dabar dažniau sugeba anksčiau įsimokėti paskolą, padėtis apskritai yra skaidresnė, yra nemažai įvairias paslaugas palyginti leidžiančių e, interneto svetainių, ką jūs apie tai manote. Yra daug e, įvairių priemonių. Mm, mm, penkioliktame puslapyje Jūs e, minėjote kai kurios klausimus, su kuriais be abejo yra susiję ir reklamos problemos. Juk e, šioje srityje e, taip pat e, daug kas keičiasi ir aš manau, kad tokios paskalos yra labai naudingos siekiant apsaugoti labiausiai nepasiturinčius skolintojus. Taip pat reikėtų turėti omenyje ir įvairias draudimo paslaugas šioje srityje. Jūs taip pat minėjote um, įvairius veiksmus, kurių galima būtų imtis, kalbant apie uh, paskolų gavėjus ir galbūt galėtumėte konkrečiau pasakyti, kokiu veiksmu būtų galima imtis per artimiausius penkerius metus. Prašom. Mm, kalbant apie vartotojus, manau, kad įvairiose valstybėse skiriasi padėtis, skirtingai yra suprantamos įvairios e, finansinių paslaugų koncepcijos, e, teisės aktai, apie kuriuos kalbėjau, yra gana ribojančių pobūdžio, viskas yra konkrečiai reglamentuojama. Ir teikiant informaciją vartotojams būtina užtikrinti, kad um, ta informacija būtų suprantama ir paprasta, jeigu yra atspausdinta 20 puslapių e, mažų šriftų niekas jų neskaitys ir niekas nesupras. Žinoma, reikia daug ką nustatyti gana griežtai, kas turi būti įtraukiama į tą informaciją, tačiau kartu turėtų omenyje, kad visą tai turėtų būti gana paprasta reikėtų e, galbūt išbandyti kai kurios pasiūlymus, pažiūrėti, kaip e, žmonės juos reaguotų. Dėl e, daug kainuojančių kreditų jau minėjau tokius kreditus kurie kainuoja daug ir žmonės tiesiog kartais nesupranta, imdami e, tokią paskolą, į ką įsivelia ir kiek tai kainuos. Galėtų būti palūkanų normos tokios kaip 4000 procentų, bet tai paprastai yra trumpalaikės paskolos kelių mėnesių. Ir vis dėlto tos e, palūkanų normos yra visiškai nesuvokiamos e, ir be to mokesčiai yra labai dideli, baudos yra didelės taikomos, jeigu, tarkim, vieną dieną vėluojate e, sumokėti įmoką. Ir Junktinėje karalystėje įmamasi priemonių šiai, šiam verslui apriboti ir galbūt sažiningesni tiekėjai išgyvens, jeigu bus nustatytos grįžtesnės sąlygos jų veiklai. O ką daryti, jeigu reikia trumpalaikės paskolos dviem, trim mėnesiams, joks bankas nesuteiks turbūt paskolos e, trumpesniam nei vienerių metų laikotarpiui. Ir tokiu atveju kreipiamasi į tokius verslininkus. Reikės pasižiūrėti, kaip e, susireguliuos pati e, rinka, kas joje keisis. Ir į šias rytį be abejo reguliuotojai turėtų atkreipti dėmesį ir stebėti, kas bus ateityje. To dar reikia palaukti, pažiūrėti. Okay, on the, uh, Kalbant apie didesnį skaidrumą būsto paskolų srityje, manau, kad šioje srityje yra daug teigiamų pokyčių. Bet iškils galbūt ir toliau tų pačių problemų priklausančių nuo to, kaip vartotojai suvoks sąlygas ir apskritai visą situaciją. Be abejo, reguliuotojai turėtų atlikti bandymus nuolat e, tai daryti ex ante priemonėmis, nelaukti kažkokių prastų rezultatų. Tiesiog reikia iš anksto įvertinti viską, išbandyti, pažiūrėti, ar tam tikri metodai veikia, ar jie yra tinkami. Uh, Svarbu, kad būtų ne tiesiog gyventinama, bet kad gyventinimas būtų veiksmingas. E, palyginimų interneto svetainės, taip, e, į šias rytį nesigilinome, nes e, tai labai sudėtingas klausimas, ar iš tikrųjų tos svetainės gali pateikti vertingų patarimų ar ne ar jie yra nepriklausomi ar ne, kai kurie suinteresuoti subjektai minėjo tokius e, tinklalapius kaip e, svarbu e, klausimą ir kartais iš tiesų tie tinklalapiai gali priklausyti paslaugų teikėjui, o vartotojas to gali nežinoti. Gali būti taip, kad tie, tos svetainės iš tikrųjų nėra prik, nepriklausomos ir vartotojai turi turėti tos informacijos, ar svetainė priklauso paslaugų teikėjai ar ne. Mes į tai nesigilinome šioje studijoje, bet verta būtų išnagrinėti šį klausimą. Kalbant, tarkim, apie gyvybės draudimą kartu su kitomis e, finansų paslaugomis. Tai yra e, gana paplitusi prekė ir galbūt e, šioje srityje vartotojai žino daugiau. Kai yra produktų su gyvybės draudimu, gyvybės draudimo komponentu, ar e, kitų produktų. Paprastai e, šie produktai yra teikiami gana ilgam laikotarpiui ir e, yra prisimama tam tikra rizika investuojant, sudarant investicinį portfelį. Ir šiuo atveju reguliuotojas turėtų užtikrinti, kad paslaugų teikėjai laikytųsi direktyvos nuostatų. Na ir galiausiai svarbiausia rekomendacija, sakyčiau, iš jų visų būtų ex ante įgyvendinimas. Svarbu, kad reguliuotojas nuolat būtų rinkoje ir vartotojų vardu viską tikrintų, išbandytų ir nelauktų, kol atsiras problemų. Nes daugeliu atveju problemos galų gale paveikia daugelį vartotojų, todėl rekomenduočiau taikyti ekstantę paužiūrį. Mulțumesc, doamna președintă. În <clears throat> primul rând vreau să subliniez că este un studiu extrem de important și că, uh, de fapt, dacă fiecare în țara noastră... Šis uh, tyrimas yra labai svarbus. Jeigu visi pažvelgtume į padėtį savo šalyje, pamatytume, kiek daug neigiamų pasiekmių uh, Ten pastebima, kiek daug vartotojų nukenčia, nes yra tam tikras pusiausvros trūkumas tarp teikėjų ir vartotojų teikiamos informacijos. Ir galbūt galėtumėte ką nors rekomenduoti, ką mums daryti, kad užtikrintume, kad vartotojai geriau suvoktų jiems teikiamą informaciją. Ar galima ką nors e, daryti institucinių lygmenių, imtis kokiu nors e, veiksmų institucinių lygmenių, steigti kokią nors instituciją arba įstaigai, kurią vartotojas galėtų kreiptis informacijos. Yra ir dar vienas su pusiausvėra susijęs aspektas, tai yra uh, gebėjimas dėrėtis, pajėgumai dėrėtis, nes be abejo paslaugų teikėjas e, tokių pajėgumų turi daugiau nei vartotojas. Jis yra labiau patyręs. Ir šiuo atveju būtų labai svarbus nepriklausomi patarėjai, kokia nors išorinė trečioji šalis, kuri būtų nepriklausoma. Uh, Dažnai būna taip, kad e, ta trečioji šalis iš tikrųjų taip pat siekia savo tikslų ir tik nori išpešti kuo daugiau pinigų iš vartotojo. E, galbūt reikėtų ir šioje srityje paieškoti kokio nors sprendimo, kad vartotojas galėtų gauti nepriklausomų vertingų patarimų, kad išvengtų tragedijos. Ačiū. Dėkuoju. Kaip um, ką tik pabrėžė ponia Grapinė, norėjau taip pat pasteirauti, kokia yra padėtis, kalbant apie teisinį gyvendinimą. Pats minėjote, kad um, daugelis piliečių net nesupranta, kas uh, vyksta jų gyvenime finansinių paužiūrių. Daugelis žmonių netgi nežino, kokia yra palūkanų norma, kas apskritai tai yra netgi. Ir um, kaip užtikrinti, kad vartotojas gautų visą jam reikalingą informaciją ir ją suprastų. Nes gauti tą informaciją yra vienas dalykas, o ją suprasti, suvokti yra kas kita. Ir jeigu kyla po to kokiu nors teisinių problemų, kas teisus? Ar bankas, kuris sako, kad suteikė visą informaciją ir yra teisus, ar vartotojas? Kaip galima įspręsti tokias problemas ginčio atveju? Ir tai yra vienas svarbiausių klausimų, kuris mums kyla. Uh, Galbūt galėtumėte mums um, atsakyti šį klausimą, nes ir jūs minėjote, kad reikia šioje srityje daugėti dar daugiau. Um, gal galėtumėte ir kokiu nors papildomų pavyzdžių pateikti. Ačiū. Aš taip pat uh, norėčiau pratesti visą tą klausimą eilę. Ačiū už jūsų prezentaciją ir pateiktas rekomendacijas. Mane sukrėtė jūsų rekomendacija didinti nepriklausomumą, o ne nepriklausomo patarimo prieinamumą. Kaip jums atrodo, ka, kaip galėtume padidinti nepriklausomų patarimų prieinamumą ir kaip galima būtų didinti finansinį raštingumą, kad vartotojai galėtų prisimti didesnį atsakomybę? Uh, Finansinis e, raštingumas, manau, yra susijęs ne vien tik su finansinėmis paslaugomis. žmonės turėtų e, suprasti taip pat ir tai, kad finansinių paslaugų teikėjai taip pat veikia labai griežtomis sąlygomis. Ir tai, kad e, žmonės būtų tinkamai informuojami, yra tik viena sprendimo dalis. Gal galima būtų netgi standartizuoti tą formą, kurią informacija yra teikiama vartotojams. Turbūt pateiksiu paskutinį klausimą. Uh, Man ypač rūpi šie klausimai, nes pastarosius keliarius metus dirbau ties būsto paskolų direktyva ir be kita ko minėjome ir veiksmus, kurių dėrėtų imtis. neseniai balsavome dėl šio teisės akto, jis šiuo metu yra įgyvendinamas, bet tarkim, kaip yra su paskolomis, kurios išduodamos um, skirtingomis valiutomis, kokios informacijos turėtų gauti žmonės apie tokias paskolas. Reikia užtikrinti, kad valstybės narės dalytųsi geriausia patirtimi, kad um, būtų sprendžiami ir su tarpininkai susiję klausimai. Uh, Labai svarbu, kad, kad pažvelgtume į tai, kas jau yra nuveikta, į tai, ką jau turime, užuot mėginę nuolat priminėti naujus teisės aktus. Dabar galimybė gauti paskolą yra rimtas klausimas. Taip yra labai daug veiksmų imtasi vartotojų apsaugos srityje, tačiau dabar turėtume užtikrinti ir pakankamai galimybių gauti paskolas yra daugelis dalykų susijusių su bendraja rinka. Jūs minėjote kai kurios dalykus, kurie yra susiję ir su vidaus rinka, nacionaliniu klausimu. E, iš tiesų yra ir nacionalinių klausimų, ir europinio pobūdžio klausimų, nes e, iš tiesų nenorime kad būtų kūriamos e, vis naujos taisyklės ir nesižvelgiama į gerąją praktiką. Iš tiesų reikia įvertinti viską, kas yra tinkamai įgyvendinama, kas yra sėkmingai įgyvendinama. E, galbūt reikės tokį vertinimą netrukus ir atlikti. Kai kas minėjo ir standartizavimo klausimą, o tai reikštų papildomas išlaidas šiam verslo sektoriui. Todėl reikėtų galbūt um, mm, užtikrinti tą pusiausvyrą, kad neatsirastų per nelik mm, didelių išlaidų papildomų. Dėl netinkamų pardavimų taip iš tiesų buvo nemažai skandalų šioje srityje ir daugeliu kyla klausimas, ar tai yra bendrosios rinkos e, problema, ar kiekvienos valstybės narės e, individuali problema, ar ta problema keliauja iš vienos valstybės į kitą, ar reikia taikyti bendrosios rinkos paužiūrį. Kai kas kalbėjo ir apie mažą šriftą. Man rūpi e, tai, kad vartotojas skirtingai elgesi, kai mažu šriftu yra pateikiama informacija internetu ir ne internetu realiame gyvenime. E, kartais vartotojas yra linkęs tiesiog pažymėti tinkamą langelį ir viskas ir nieko neskaito. Uh, E, taigi svarbiausias klausimas, e, kur reikia bendrosios rinkos, e, bendrų veiksmų ir kur reikia individualios valstybės narės veiksmų. Ir be abejo, nereikėtų pamiršti apie galimybę gauti paskolą, nes tokių galimybių dabar trūksta. I think I will start by answering your last questions. Uh, it is absolutely true that a lot. Teisybė tai, kad iš tikrųjų būsto paskolų direktyvoje buvo labai daug visko naudingo padaryta, tačiau dabar klausimas yra, kaip tai bus įgyventa praktikoje, kadangi iš tikrųjų tiesa, kad ten buvo sprendžiamas klausimas susijęs su paskolomis užsienio valiuta. Na, kita vertus, e, direktyva negali labai detaliai primesti kažkokių tai metodų, vartotojai turi teisę turėti rinktis, e, tačiau labai svarbu, e, priežiūros mechanizmas. Direktyva turi nustatyti e, priežiūros mechanizmą reguliuojančiam institucijom ir reguliuojančios institucijos turi stebėti realius procesus. E, ar laikomas direktyvos dvasios, kadangi na, iš tikrųjų išaiškinti vartotojams visas pasiekmes, visą mechanizmą galima labai paprastai arba labai sudėtingai. E, svarbu, kad vartotojai puikiai suprastų, kas gali įvykti vienu ar kitu atveju. Pavyzdžiui, jeigu jūs gaunate e, E, būsto paskolą, e, paprastai nu, perspėjama, kad jūs galite prarasti tą nekilnojamą turtą, prarasti tą būstą, jeigu jūs neišmokėsite paskolos, tačiau dažniausiai žmonės masto, kad na ne, man taip nenutiks čia kažkam kitam. Tai yra natūralus žmogiškas atsiribojimas. Uh, mąstymas. E, Tačiau labai svarbu, kad e, žmonės suvoktų, jog e, tai nėra vien teorinė galimybė, tai gali būti labai reali tragedija. Ir dėl to labai svarbu užtikrinti, kad žmonėms ta informacija būtų tinkamai pateikiama. Todėl mūsų rekomendacijos ir pasakyta, kad reguliuotojai turi būti aktyvesni taip sakant, taikyti daugiau tokią eksantę metodiką, užbėgant už akių visokiams problemams kalbant apie mm, sąlygų patalpinimą prieinamą internetu ir, ir taip pat e, dokumentuose. Na, galima būtų pasakyti, kad įvairiuose paslaugos ir prie įvairių produktų iš tikrųjų šitie dalykai yra naudojami, tačiau daugumų vartotojų niekada neįsiskaito e, iš tikrųjų, po kokiomis sąlygomis jie pasirašo. Kalbant apie <clears throat> finansinio raštingumo didinimą, konsultavimą, visuomenės švietimą, mūsų požiūris e, būtų toks, kad kalbant apie sudėtingus produktus, ypatingai, e, pavyzdžiui, apie būsto paskolą su nefiksuotomis palūkonomis, kintamomis palūkonomis, e, taip pat kai kur, kalbant apie kai kurios investicinius produktus, ypatingai, kada ten yra įvairiausių labai sudėtingų mechanizmų, tokių kaip pakeitimai ar E, eskalatoriai, e, labai svarbu, kad e, vartotojas gautų nepriklausomą finansinę konsultaciją, nes galima būtų sakyti, kad taip, viena vertus mes kalbame apie savininkus, kita vertus apie paslaugų siūlytos teikėjus, pardavėjus. Ir jie turėtų pasirūpinti, kad mm, vartotojas gautų visą labai detaliai išsam informaciją, paaiškintų vartotojams, ką jie gauna kaip produktą. Na ir galbūt iš tikrųjų e, galima būtų galvoti apie kūrimą kažkokios tai sistemos, e, europiniu mastu, panašiai kaip, pažiūrėjau, mes turime Jungtinėje karalystėje, e, sukuriant kažkokią tai konsultantų sistemas, konsultantų tinklą, kuris teikia gyventojams tas paslaugas ir e, jų paslaugos yra e, padengiamas. E, kitas galimas pasiūlymas būtų dėl konsultacijos dėl įsiskolinimų. Finansinės institucijos, bet, kai kurios, bet taip pat ir kai kurios kitos reguliuojamos institucijos, tokios kaip dujų elektros teikėjai ar panašiai, moka tam tikrą įnašą E, ir iš tų surinktų lėšų e, žmonėms yra apmokamos konsultacijos dėl įsiskolinimo, tam, kad jiems nereikėtų iš karto bankrutuoti. Taigi, be abejo, e, esame tam tikrų moralinių reikalavimų ir kiekviena valstybė, ko gero, turėtų pasirinkti savo kelią, tačiau europiniu mastu reikėtų bent jau apžvelgti visą procesą ir pabandyti įsivaizduoti, kokia situacija, koks bendras paveikslas sudarbas Europos Sąjungoje ir galbūt tam tikrose vietose reikia iš tikrųjų staptelėti ir kažką tai e, padaryti. E, mano rekomendacija, pažiūrėjau, būtų iš tikrųjų labai svarbi, e, kad būtent reguliuojančios institucijos eksante imtųsi įvairiausių patikrinimų ir užbėgtų žakių įvairiausiams problemams. Na kągi, mes vis tiek turbūt kalbame apie tą patį įgyvendinimo mechanizmą. Tikrinimas taip pat yra dalis įgyvendinimo. Taigi ačiū. Dabar kitas tyrimas, čia kalbama apie e, vartotojų diskriminavimą skaitmeninėje vienoje bendroje rinkoje profesorius e, iš Osnaburgo universiteto, kuris e, specializuojasi civilinėje teisėje. Tikiuosi teisingai pasakiau jūsų pavardę. Ačiū, ačiū ir už tai, kaip ištarite mano pavardę. Na, bijau, kad mano anglų kalba net ir tiek neblizgės. Taigi, aš pristačiau šitą tyrimą dėl vartotojų diskriminaciją. E, praktiškai studija ir buvo užsakyta šio komiteto pirmtako. Ir galima būtų taip kalbėti apie tam tikrą vartotojų frustraciją vienoje bendroje skaitminėje rinkoje. Vartotojas kartais būna labai drasus, pamėgina užsisakyti kažką tai tarp valstybinių mastų, e, ir po to dažnai išgyvena tam tikrų e, frustracijų, tam tikrų serzinimų, kada e, suvokęs tai, kad užsakymo negali priimti arba sąlygos yra daug blogesnės, pavyzdžiui, vienoje valstybėje negu kitose valstybėse. Mes pabandėme įsigilinti į realią situaciją, kur aptinkamas tam tikras diskriminacinis elgesys, mes daugiausiai dėmesio kreipiame į dabartinę teisinę struktūrą, kurie egzistuoja ir kurie siekiama kovoti prieš vartotojų diskriminaciją. Mes suformulavome keletą pasiūlymų ir e, na, aš esu tikras, kad pagrindinius duomenis šioje salėje turbūt visi labai gerai žino, apie 75 procentai visų e, mažmenininkų neparduoda į kitas valstybės narės. Ta būtų galima pasakyti net ir apie internetinės parduotuvės. Maždaug du trečdaliai visų internetinių parduotuvių Junktinėje karalystėje niekada neparduoda prekių e, į užsienį. Tik tai 9 procentai visų vartotojų e, perka e, internetu iš kitos valstybės narės ir apie 50 procentų, kartais 40, kartais 60, bet maždaug 50 procentų visų mėginimų įsigyti kažką tarp valstybinių mastų nepasiseka. Arba, na, jeigu norite pozityviai vertinti, tai vėlgi tik 50 procentų būna sėkmingi e, tokių pirkimų. Apie kokį diskriminacinį elgesį mes kalbame? Kai kuris atvejais tiesiog atsisakoma priimti užsakymą, būtent dėl e, geografinės gyvenamosios vietos. Paprastai vartotojai tiesiog išgirsta, kad šios šalies, šios valstybės mes neaptarnaujame. Kartais dar blogiau, kad vartotojai tiesiog net ir negauna tokios informacijos, jie tiesiog yra nukreipiami, kai tik vartotojas bando įvesti kažkokį tai adresą, kurie norėtų apsilankyti, automatiškai jie yra permetami dažniausiai į e, to paties tiekėjo, bet jau toj šaly įsteigtą prekybos tinklą. Na ir dažnai siūlomos prekės ir paslaugos įkainuojamos skirtingai. Ir dažnai vartotojai pamato, kad jų šalyje tos prekės yra brangesnės. Na, galima kalbėti ir apie įvairias kitas situacijas, kur mm, taikomos vienokios ar kitokios sąlygos, e, taikomos tų ar kitų šalių vartotojams. Tačiau kartais E, na, vartotojas susierzina vienių dėl kainodaros, kada sužino, kad, pažiūrėjau, staiga aš savo šalyje turiu mokėti brangiau už tą pačią prekę negu kitos valstybės vartotojas. Na, iš tikrųjų, kai esate tarptinis vartotojas, labai erzina situacija, kada norite įsigyti skaitmeninį turinį ir staiga išgirstate, kad e, apie tam tikrus geografinius apribojimus, pavyzdžiui, tam tikra Prancūzijoje e, įsigyta daina gali būti ir grojama, naudojama tik tai Prancūzijoje, o kur nors kitoje valstybėje e, jau šitą įsigytą dainą panaudoti yra daug daugiau problemų, daug daugiau pribojimų. Taigi įvairiausius panašus pobūdžio frustracijos be abejo e, e, skatina masinį sukčiavimą, Na ir priežasčių yra įvairių, apie vieną žmonės kalba atvirai, kitų žmonės net ir neįvardina. <clears throat> Daugiausiai mes kalbame būtent apie skaitmenį rinką ir kai kurie verslininkai susiduria taip pat su problemas, kad iš kai kurių valstybių yra gana sunku išgauti mokėjimus. Ir galų gale kartais netgi kyla tam tikrų kalbos barjerų. Pavyzdžiui, verslą neramina tai, kad gali E, būti kažkokiu tai skundu ar ieškinių tose valstybėse, kur kalba yra visai kitokia, kur, kur jiems yra nesuprantama. Na, vienas iš atskleistų argumentų yra tai, kad trūksta teisinio iškumo, ypatingai kiek tas jėsi su e, vartotojais esančiais kitoje valstybėje. Dažnai verslininkai taip pat sako, kad E, kitose valstybėse vartotojų prioritetai yra kitokie ir dėl to mes būtent ir siekiame įsteigti filialus kiekvienoje valstybėje pritaikytus vietiniai rinkai. Na ir kartais taip panaudojamas net ir aukštesnės kainos vienoje ar kitoje valstybėje, vienoje ar kitoje rinkoje. Jeigu dabar panagrinėsime egzistuojančią teisinę struktūrą, Apibendrinant, e, galima būtų pasakyti, kad esama teisinė sistema iš tikrųjų per daug nepadeda spešių problemų. <clears throat> esama tam tikrų, na, jau įgimtų, sakykime, pribojimų, ypatingai kalbame apie e, esminės verslo teisės, kas gali būti e, kliūtis toliau plėtojant e, teisinę bazę reikalingą kovai su vartotojų diskriminacija. Na, aš šiek tiek, galbūt daugiau pakalbėsiu apie esminės pagrindinės teisės ir laisvės. Ir taip pat užsiminsiu apie paslaugų direktyvą, tačiau kitas temas, tokias kaip, aišku, privačios atrapinės teisės, e, Briuselio 1 ir 2 reglamentai, Romos reglamentas ir panašiai. Šitos dalykus paliksiu truputėlį nuo šaly. Ir paskiau lauksiu jūsų klausimų. Taigi, kalbant apie pagrindinės teisės ir laisvės. Pirmas dalykas, kuris šauna į galvą, be abejo, yra žmogaus teisės ypatingai teisė e, nebūti diskriminuojamam jokių pagrindų, tai yra rasės ar e, etinės kilmės. Na ir be abejo, paprastai niekur nesudarėme su rasizmu, kad tiesiog neaptarnausime e, vartotojų iš kitos valstybės. Galbūt tam tikras kažkokiais atvejais galima rasti tokių pavyzdžių, bet iš tikrųjų tai nelabai tinka vienai bendrai rinkai, kadangi čia Vis dėlto rinka yra atvira, atvira ES piliečiams ir ne tik tai jiems. Taigi, be abejo, žmonės gali argumentuoti ir e, kovoti už savo teisę, nebūti diskriminuojamiems jokių pagrindų. Tai yra rasės, religijos, e, pilietybės ar panašiai. E, kitas, kita laisvė būtų ES piliečių teisę. Vėlgi, nebūti diskriminuotiems dėl to, kad jų tautybė yra vienos ar kitos valstybės narės. Tai be abejo numatyta ir sutartyse ir taip pat priklauso prie pačių pagrindinių žmogaus teisų ir laisvių. Tačiau, akivaizdu, kad e, šitą teisę reikia taikyti pirmiausiai valstybinėms institucijoms. E, Europos teisingumo teismas labai atsargiai žiūrėjo į galimybę išplėsti e, šitą, šitų teisų taikymą e, privačiuose santykiuose, santykiuose tarp privačių subjektų. Iš tikrųjų, egzistuoja kartais labai stiprių privačių organizacijų, pavyzdžiui, stantezavimo organizacijų, kurios E, remiasi tuo nediskriminacijų principu, tačiau bent jau e, kvestionuotina, ar atskiri verslininkai, ypatingai smulkiai verslininkai, tikrai privalo aptarnauti visus klientus, ypatingai vartotojus, iš visos ES, būtent remianti šiam nuostatam. <clears throat> Taip pat yra pagrindinės laisvės susijusios su vidaus rinka, tai yra laisvės asmenų ir paslaugų judėjimas, bei prekių judėjimas – Na, šiuo atveju daugiau turbūt išimtis negu taisyklė, kad šios laisvės būtų taikomas e, santykiuose su privačiais asmenimis. Dažniausiai vėlgi tai taikoma valstybinėms institucijoms. E, toliau, novatoriškas teisės aktas yra paslaugų direktyva, direktyvos, šios direktyvos dešimtasis straipsnis konkrečiai. E, įsiskaičius iš tikrųjų duoda tam tikrų vilčių. Čia pasakyta, kad valstybės narės turi užtikrinti, kad bendrosios sąlygos e, prieinant prie paslaugų, e, kurios e, teikiamas plačiai visuomeniai, tam tikrą paslaugų teikia, neturi jokių diskriminacijų nuostatų susijusių su tautybė, gyvenamąją vietą ar panašiai ir panašiai ir kad bet kokie galime apribojimai turėtų būti E, aiškiai, tiesiogiai pateisinami objektyviais kriterijais. Taigi, gal ir nebloga nuostata, tačiau reikėtų konstatuoti, kad prabėgus aštuoniam metam praktiškai nematėme be jokių tiesioginių e, šios nuostatos įgyvendinimo pastangų. Galbūt tam esama tam tikrų priežasčių, tam tikrų argumentų. Aš per daug nesiplėsiu, bet bijau, kad pati nuostata yra visiškai neteisingai interpretuojama, labai neaišku, kokia yra taikymos rytis. Ir ne visiškai galima e, e, netgi teikti, ar šita nuostata turėjo būti paraičiui e, įgyvendinama, užtikrinamas jos vykdymas, ar vis dėlto tai yra daugiau programinio požiūrė, pobūdžio deklaracija faktas tas, kad e, valstybių narių verslininkai paprastai aktyviai nenori dalyvauti tokioje veikloje. Na, paprastai mano atsakymas, tai nėra mano asmenis atsakymas, e, tokį atsakymą siūlo mūsų teisinė analizė, ir ta, kad, ko gero, ne. Vis dėlto tai būtų pernelik toli siekianti nuostata, jeigu verėmsimės e, sąjungos įgaliojimais ir e, taip pat sutartimis. Be abejo, nėra, nėra taisyklių be šimčių, tačiau Šiaip jau kaip taisyklė, na, bent jau bent jau reikėtų mėginti paaiškinti, kasgi norėta pasakyti šią taisyklę. Ir galima ją turbūt būtų įvadinti kaip um, skaidrumo tam tikrą nuostatą ir e, sakykime, galima būtų taikyti tokį reikalavimą, kad verslas bent jau iš pat pradžių atskleistų, kokias valstybės aptarnauja, kokiu ne, kuris aktyviai veikia, kur ne. Ir tai galbūt sumažintų bent jau vartotojų susierzinimą, nepastenkinimą. Ir toliau verslininkai, kurie iš anksto e, deklaruoja, kad jie nenori e, veikti nu, tam tikrose valstybėse narise nenori jų aptarnauti, verslininkai turėtų pateikti svarių argumentų. Kodėl jie taip daro? Toliau praleisiu privačią ir tarptautinę teisę privatinė ir tarptautinė teisė. Na, galbūt išskyrus vieną išimtį. Visa sistema veda mus prie tokio rezultato, kad um, verslas, kuris aktyviai pardavinėja vartotojams savo prekes ir paslaugas, pirmiausiai bijo, kad vartotojas, būdamas nepatenkintas, gali paduoti ieškinį, paduoti jos į teismą būtent savo šalyje, e, kur egzistuoja kita teisinė sistema. Maža to, vartotojas gali E, pradėti taikyti vietinės taisyklės, taikomas jo ar jos gyvenamoje vietoje, netgi tais atvejais, kada verslo vietos teisė turėtų būti taikoma. Ir būtent šitas dalykas e, e, gana plačiai yra įvardymas kaip na, vienas iš argumentų, kodėl verslas nesiryšta teikti tokių paslaugų. E, Mm, kadangi, na, nu, nors tai gal nelabai tvirtas argumentas, kadangi viena bendra rinka turėtų užtikrinti verslui deramą apsaugą, bet mm, šiaip jau nemažai verslininkų vis dėlto laiko, kad saugiausia yra veikti savo valstybės rėmose, kur teisinė sistema jam yra pažįstama. Ir dėl to jie ne, ne, neaptarnatum tikrų valstybių. Taip pat šioje struktūroje mm, galima būtų kalbėti apie pasiūlymus, rekomendacijas Europinėme ligmenyje. Na, matote, čia kabutėse ta frazė. Ar lasdar piragas? E, galbūt vertėtų pirmiausiai pakalbėti apie tą pirago dalį, skatinimo priemonės. Bent jau e, esamą teisinę struktūrą galima būtų pabandyti įsivaizduoti, kad e, e elektroninės parduotuvės turėtų iš anksto perspėti vartotojus, iš kurių valstybių nepriema užsakymų arba kurio, kurių valstybių piliečiams e, keliami tam tikrai papildomi labai skirtingi reikalavimai. ES teisinėje jau esame tam tikrų užuominų, bet matyt, e, tos dalykus reikėtų stiprinti. Toliau, kas irgi manoma, ES galėtų pašalinti objektyvės priežastis, kodėl nepasinaudojame e, vidaus rinką, Tai be abejo galima pasiekti užtikrinant visuotinę harmonizaciją, pritaikiant tam tikras pasirinktas priemonės, pasirinktinus instrumentus. Na ir e, e, manyčiau, kad šiuo atveju netgi ta baimė dėl tarpvalstybinio bilinėjimosi, bilinimosi kitoje šalyje, kas be abejo visada susijęs su didžiuliam išlaidom, galėtų būti kažkaip tai sklaidyta, e, pritaikant e, ODR mechanizmus. <clears throat> be abejo, E, e, daugelis šių galimybių pirmiausiai pasinaudotų verslas, kuris užima dominuojančią patį rinkoje. Vis dėlto ES, manau, kad nemažai galėtų padėti reformuojant e, intelektinės nusavybės apsaugos teisės aktus E, na, mančiau, kad ES būtų galima, pavyzdžiui, uždrausti geografiškai ribotas licencijas ir tiesiog įvesti reikalavimą, kad bet kokios intelektinės nusavybės, e, su intelektinės nusavybės susijusios licencijos bei leidimai įsigijant tam tikrą kūrinį e, galiotų visoje Europos Sąjungoje. Tam be abejo galbūt tektų taip pat kurti kažkokius tai intelektinės nusavybės apsaugos įstatymus, kurie galėtų europiniu mastu. Tačiau šiaip jau E, esama nemažai požymių, kad tokia sistema tikrai būtų naudinga. Kita vertus, galima naudoti be abejo tą įvardinimo ir kaltinimo strategiją. Vartotojai, pavyzdžiui, labai dažnai atvirai skundžiasi dėl diskriminacijos. Ir e, e, e, Europos vartotojų apsaugos centrai e, renka tokius nusiskundimus, taigi jie galėtų E, galbūt e, viešinti tą informaciją, prisidėti prie šio darbo galbūt galėtų ir komisija atidaryti atitinkamą portalą. E, taigi, tokiu būdu atsirastų galimybė visiems pranešti, ypatingai žiniasklaido, apie žiniasklaidą be abejo to pačiu ir vartotojim, kurie, kurios verslo įmonės yra draugiškai nusteikusios vienos bendros vieningos rinkos atžvilgių ir kurios ne, kurios bando atsiriboti. Tiek ačiū. Skalas. Thank you. Um, the question is... Uh... Ačiū. Norėčiau paklausyti dėl diskriminavimo. Labai sunku suprasti, kodėl įmonės taip elgėsi, nes visą tai susiję su jų apyvarta. Pavyzdžiui, aš bandžiau nusipirkti Eurostaro biletą, kad nuvykčiau iš Bruselio į Londoną. Bet kadangi aš neturiu belgiško numerio, man to bileto nepardavė. Tai yra absoliutus idiotizmas, sako kalbėtoja. Taigi, ar įmonės tiesiog nesupranta, kokią naudą jos praranda ar kaip yra. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš manau, kad visi mes galėtume pateikti pavyzdžių, kas nutinka. Vokietijoje įsigijau kavos aparatą, o mano motina, kuri gyvena Prancūzijoje, norėjo tokio paties kavos aparato. Aš pabandžiau Vokietijoje susirasti elektroninės prekybos įmonę, bet ji pareiškė, kad netransportuos iki Prancūzijos. Aišku, galima buvo įsigyti tokią pat, tokį patį kavos aparatą Prancūzijoje, bet jis buvo dvigubai brangesnis. Taigi aš nupirkau tą kavos aparatą Vokietijoje išsiunčiau mamai paštu ir vis tiek man taip kainavo mažiau. Taigi žmonių patirtis labai įvairi O įmonės naudojasi rinkos susiskaldimu. Europoje tvirtinamos taisyklės paprastai kūriamos vadovaujantis nuostatai, jog reikalinga verslui bendroji rinka, bet nieks negalvoja apie vartotojų skirtą bendrąją rinką. Kažkas paminėjo paslaugų direktyvą, mes labai ilgai dėl jos dėrėjomės. Tikras galvos skausmas buvo tas pasiūlymas, galiausiai dėrybos baigėsi, susitarėme, bet noriu užduoti klausimą. Ar jūsų nuomonė mes negalėtume pasinaudoti 20 straipsnių? Jeigu jau ketiname skirti daugiau dėmesio taisyklių įgyvendinimui. Nes kila klausimas, ar nereikėtų taisyklės patobulinti vartotojo naudai. Ar jūs norėtumėte atsakyti tuos du klausimus, o paskui mes sutiksime galimybę e, užduoti kitie, kitų klausimų. Taip. Ačiū už klausimus, bet pradėsiu nuo paskutinio, nuo antrojo. neketinu pateikti čia iš tiesų keistų nepaprastai tokios prekybos pavyzdžių. Bet verslo požiūriu iš tiesų viskas visiškai racionalu. Jeigu kavos aparatas kainuoja Prancūzijoje daugiau negu Vokietijoje, tai verslui visai yra naudinga atskirti rinkas, atskirti rinką ir užsitikrinti, jog už parduodamą prekę bus sumokama maksimaliai manoma kaina. Ir tai paaiškina, kodėl verslas taip elgėsi. Tačiau pats įdomiausias klausimas yra, ar iš tiesų ES įmanoma ką nors padaryti. Be to, ko mes pageidaujame, viskas akivaizdu, kad e, reikalinga taisyklės tvarkyti. Juolab, kad vidaus rinka yra ES kompetencijos dalis. Tačiau problema tokia, būtent įmonės nepriklausomai nuo priežasties, ar ta priežastis būtų kvaila, kaip buvo sakyta čia salėje, ar a, protinga, turėtų būti verčiamos teisiniu būdu veikti taip, kaip reikalinga vartotojui. Na, pavyzdžiui, jiegi pradeda veikti dėl verslo tikslų rinkoje. Bet aš manau, kad toks reguliavimas turėtų būti labai atsargus, nes reikalingos labai aiškios teisinės priežastis, dėl kurių būtų galima nustatyti verslo veikimo sąlygas, nes nepamirškite, kad verslas taip pat naudojasi savarankiško veikimo galimybėmis, o kišimasis į verslo reikalus yra labai ribotas. Ar galime gyvendinti geriau 20 straipsnį? Mes gana ilgai analizavome jo įgyvendinimo galimybės. Ir turiu pasakyti, kad tą straipsnis labai sunku įgyvendinti ir nežinau, kiek jisai šiuo atveju yra mūsų aptariamų atveju taikytinas bet to straipsnių gyvendinimas būtų ne gera pradžia. Yra beje nuomonių, kad 20 straipsnis netaikomas prekiams ir priemonėms, bet galbūt jo galima pasinaudoti, sprendžiant vartotojų diskriminavimo problemą Europos Sąjungoje. Tačiau net ir paslaugų direktyvos 20 straipsnis yra pakankamai abstraktus iš vienos pusės, iš kitos pusės gana griežtas. Ir pateiksiu Jums tokį neprastą pavyzdį. Mes kalbėjomės su vienos įmonės atstovais ir paklausėme, kalbėjomės telefonu ir paklausėme, kodėl įmonė veikia tik Belgijoje ir Vokietijoje, bet ne Prancūzijoje ir Niderlanduose. Ir jie atsakė, nors mes žinome, kokia yra sutartinė teisė Vokietijoje, Prancūzijoje sutartinė teisė yra visai kitokia, mes neįgūdė joje. Ir tai viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl mes neveikėme Prancūzijos rinkoje, nes mums nepakanka kompetencijos kad tas taisyklės suvoktume, o galų gale mūsų veikla yra pakankamai plati. Taigi egzistuoja tokios taisyklės. Labai dažnai girdime iš verslo stovų, kad jie neketina siekti sparčios verslo plėtros, jie bevelyje plėsti veiklą pamažu. Ir mūsų tyrimas labai aiškiai parodė, kad beveik, bet koks verslininkas, jeigu jis tik tai vadovaujasi sveikų protų, turi e, pakankamai priežasčių, kodėl neveikia vienoje ar kitoje rinkoje. Ir geresnis 20 straipsnio gyvendinimas, na, manau, kad tai nebūtų įmanoma, ar kitaip sakant, nebūtų naudinga, jeigu uh, paslaugų direktyvos taisyklės liks tokios, kokios yra. Manau, būtų naudingiau pasinaudoti šio straipsnio 20, 20 straipsnio antrąją dalimi suderintai su vartotojų teisų apsaugo, vartotojų apsaugos direktyvos taisyklėmis, nes tokiu atveju būtų aiš, e, įmonės teiktų informaciją kur jie veikia, bet ir dėl kokių priežasčių. O tam, kad nekiltų konstitucingumo problemų, mes turime surasti būdą, kaip galime priversti įmonas atskleisti valdymo srityje priimtus sprendimus. Jeigu, pavyzdžiui, norima įsiaiškinti, ar įmonė yra dominuoja rinkoje, tada gali būti, kad reikia atitinkamai pasižiūrėti, kaip įmonė yra valdoma. Na, manau, kad aš gana plačiai atsakiau klausimus. Ir man be kita ko susidaro įspūdis, kad kai kuriais atvejais elgiamasi kvailai. Nes, pavyzdžiui, CDU noras mokyti verslo durnelius, kad jie būtų mažesni durniai Na, nežinau, ar čia toksai labai jau geras susėmimas, bet yra ir vartotojai. Bet tikrai viena aišku, kad e, vartotojai, ypač mažesnėse valstybėse narėse, yra tikrai diskriminuojami. Ir čia jau atsiranda politinis aspektas. O ką daryti? Gal reikia ieškoti konkurentų, kurie mielai užpildytų atsiradusi rinkoje vakumą. Taip, galbūt, bet tai kažkiek gali tik paskatinti, bet negali absoliučiai priversti kitų įmonių veikti toje pačioje rinkoje. Bet gal reikėtų bent jau viešai paskelbti pavadinimus tų įmonių, kurios neteikia tam tikrų paslaugų nors galbūt jos turi labai rimtų priežasčių, kodėl taip elgesi. Kitas klausimas, ponia Šinhalova. Ačiū, ačiū už labai įdomų pristatymą ir labai nemažiau įdomų atsakymą į pirmąjį klausimą, bet turiu papildomą klausimą. Savo tyrimo medžiagoje jūs minite, kad viena iš rinkos susiskaldimo priežasčių tai skirtingoms valstybėms narėms e, tiekiamų produktų ir e, prekių kokybės skirtumai. Kitas klausimas. Taip, aš irgi turiu papildomą klausimą, sako ponia Kalas. Na, kada mes kalbame apie aišku įmonę kaip Eurostaras, tai faktiškai Eurostaras diskriminuoja pilietybės pagrindų, nes aš keliauju iš Belgijos į Londoną ir nėra jokių galimybių man pasinau uh, važiuoti kitų traukinių. Bet labai įdomu, kad aš negaliu to padaryti, būdama Estijos pilietė. Todėl kyla klausimas, ar tai iš tiesų Ar, ar e, tai yra ne vienvaldystė verslo subjekto, gal reikėtų grįžtesnių taisyklių? Na, man pasirodė įdomu, kad jūs paminėjote ir verslo teisę neteikti paslaugų, neparduoti kažkokių prekių, nes paprastai mes uh, Teikiame pavyzdžius, galvodami apie tai, kokia turėtų būti rinka ir kas turėtų būti. Nes mes norime nusipirkti kavos aparatą, bet nenorime pirkti jo per nelyg aukštą kainą. Bet kas būtų, jeigu tų kavos aparatų rinkoje nebūtų? Taigi, visą tai dar priklauso ir nuo įmonės pobūdžio. Na, pavyzdžiui, kodėl uh, galima daryti mokėjimą Belgijos kreditinę kortelę, bet negalima to paties mokėjimo atlikti Estijoje išduota banko kortelė. Žinau, kad Estijoje e-sveikato sistema yra labai gera ir jeigu aš neturiu e-sveikatos kortelės, aš negaliu pasinaudoti elektroninę vaistų išrašymo prekybą, nes aš neturiu Estijos e-kor sveikatos kortelės. Todėl pavyzdžių galime rasti visose pusėse. Bet svarbu galvoti apie vartotojus, galvoti, kokiugi konkrečių veiksmų galima imtis, kad vartotojas išloštų. Todėl man ypač įdomus pasirodė jūsų paskatų ir bausmių sąrašas kuris galėtų būti taikomas um, įgyvendinant ES teisės aktus, na, kad ir konkurencijos taisyklės. Norėčiau dabar norėčiau, kad jūs pakomentuotumėte kai kurios dalykus, kurie mums aktualūs, pavyzdžiui, Ubano paslaugos arba tarpusavio įmonių paslaugos. Ir dar vienas dalykas - bendras e, pardavimų taisyklių savodas. Ar e, toks bendras, bendros taisyklės padėtų vartotojams Na, pradėsiu nuo paskutinio jūsų, dėl bendros pardavimų teisės. Na, turiu pasakyti, kad tai nėra kažkas naujo man, nes aš dalyvavau komisijos darbo grupės, kuri rengė šio teisės akto projektą darbe, tiksliau užsiemiau e, galimybių studiją. Ir jūs teisingai pastebėjote. Tačiau Atsakymas gali būti viena vertus labai ciniškas, nes vartotojai niekada nekalba apie geresnės galimybės, jeigu jie negali vien tik tai uh, pirkti prekės kažkokios. Tai apie kokią čia geresnę galimybę galima kalbėti? Gal reikia kalbėti apie pirmiausia apie tai, kad vartotojai turi turėti galimybę ir dera pastebėti, kad vartotojų apsauga yra tiek aukšto lygio, kad jeigu jie pasinaudotų visomis savo teisėmis, tai turiu galvoje, kurios užtikrintos europinių lygių plus nacionalinių lygių, tai būtų visai neblogai. Dabar dėl e, bendro pardavimų teisino. Matot, jeigu skaitmeninės rinkos įtraukimas į sutartinę teisę būtų įmanomas, reikia galvoti pirmiausia, kad tai yra gana atskira, skirtinga rinka. Ir reikia pasirinkti e, principą, kurio būtų vadovaujamasi. Ar mes siektume dalinio darnos, dalinio suderinamumo, ar aukštesnio suderinamumo. Bet suderinamumas bet kuriuo atveju būtų naudingas. Dabar dėl to taksi pavyzdžio. Laisvė teikti paslaugas nėra absoliuti, kaip po tokia egzistuoja tam tikros ribos. Ir Europos Teisingumo teismas tų ribų yra nubrėžęs ne tiek mažai, tiek vartotojo apsaugos rytyje, vartotojų apsaugos požiūrių, tiek e, eismo saugos po saugumo požiūrių. Ir aišku, tikriausiai niekas labai niekada giliai neanalizavo visų tų aspektų. Tačiau nepamirškite, kad valstybės narės turi teisę nustatyti transportui transporto paslaugoms taikytinus įstatymus, na, kad ir UBAN ar taksi ar bet kokiu kitų atveju. Tiek galima būtų pasakyti apie harmonizavimą. Ir nepamirškite, tai yra sričių, kurios patenka tik į valstybių narių kompetenciją. Ir tada jau pati valstybė narė turi nustatyti tam tikrus standartus, na, kad pavyzdžiui ir taksi paslaugų rinkoje. Dabar esveikata, sveikatos ir kreditų kortelių pavyzdžiai pateikti, man štai kokią mintį sukėlė. Bent jau medicinos paslaugų srityje, netidėlio skubios pagalbos paslaugų srityje reikia užtikrinti skubios pagalbos paslaugos būtinai suteikimą, absoliutų suteikimą, nes tai tikrai yra būtina, o jeigu reikalinga, kad tai būtų užtikrinta, tai tada gal reikia imtis ir prievartos imtis tam, kad Estijos vaistinės parduotų vaistus ir tiems, kurie neturi esveikatos kortelės išduotos Estijoje. Dabar dėl gyvenamosios vietos. Aš nemanau, kad yra tikrinama perkant biletą gyvenamoji vieta, nes jūs turite iš tiesų būti arba laikinai toje šalyje, arba nuolatos joje gyventi. Ir aš nematau kažkokios didesnės problemos. Diskriminavimas tik dėl to, kad asmuo yra tam tikros valstybės narės pilietis tikriausiai pažeidžia Lisabonos sutarties 18 straipsnį ir yra neteisėtas. Eurostaras tiesiog neiškus subjektas, nieks nežino, kam priklauso Eurostaras, sako kalbantysis. Ir e, nežino, kokios valstybės narės turi Eurostaro akcijų, o dėl skirtingos kokybės taip mes nepateikėme labai konkrečių pavyzdžių, nes dažniausiai tokie dalykai apibūdinami išnašuose. Bet aišku, teorinių požiūrių tikrai gali būti taip, kad e, tas pats produktas už tą pačią kainą parduodamas skirtingose valstybėse narėse, bet to paties produkto kokybė skirtingose rinkose skiriasi. Na kągi, dar iki pertraukos, sako pirmininkė, mes turime uh, balsuoti už dokumentus. Nematau per daug čia salėje mūsų komiteto narių. Balsuosime greitai, balsavimas ilgai netruks, bet gal reikia palaukti tada iki be 15.5, sako pirmininkė. Could I just have a quick word with coordinators if they... Norėčiau trumpai pasitarti su koordinatoriais, prašyčiau jų prieiti prie manęs. like Norėčiau padėkoti koordinatoriams, kurie labai daug dirba, kad e, su visais susitartų, susisiektų. Pereikime dabar prie balsavimo. Um, so the first, um... Pirmiausia, balsuosime dėl aukšto bendro tinklų ir informacijos saugumo lygio visoje sąjungoje. E, tai e, trišalių dialogų e, dėrybų įgaliojimų svarstymas ir tvirtinimas. Galime iš karto balsuoti. Two people not voted yet. I thought I did. Okay. Okay, done. Baigiame balsuoti. 28 už. Jeigu neturite savo balsavimo kortelės, galėsiu paskaičiuoti jūsų balsą, bet jūs nebusite įtraukti į oficialią balsavimo statistiką. Taigi, prašau vis dėlto su savimi turėti savo balsavimo korteles. nes e, kai ilgesnis balsavimas gali kilti didesnių sunkumų dėl to. Toliau tarpusavio pagalba tarp valstybių narių administracinių įstaigų ir bendradarbiavimas tarp šių įstaigų ir komisijos siekiant užtikrinti, kad muitinės ir žemės ūkio klausimų e, teisės aktai būtų taikomi tinkamai. Vėlgi tai yra trišalių dialogų dėrybų e, įgaliojimų svarstymas ir tvirtinimas. Prašome balsuoti. Okay, same result, 28 in favor. 28 už, 2 prieš, niekas nesusilaikė. Dėkoju e, ir e, netrukus e, susitiksime šioje salėje, ne, ne šioje 2Q2 e, vyks e, komisijos nario ANSIP klausimai.